finansinius įsipareigojimus valstybėms narėms. Pone pranešėja, aš manau, kad e, labai svarbu e, šios dalykus spręsti tiek nacionalinių valstybių narių lygmenių, tiek ES lygmenių. Šis žingsnis buvo labai svarbus. Ačiū. Dabar kolega Tremoza į Balcels Ramon, Alde frakcijos narys. Labai ačiū, ponė pirmininkė.